Can we start? Um, good afternoon, everybody. Labadiena visiems. Ar galėtume pradėti posėdį ir visų pirma, siūlyčiau patvirtinti darbo tvarkę. Gerai. Taigi labai trumpai ir greitai keletas skelbimų. Noriu priminti, kad šis posėdis yra transliuojamas gyvai internetu ir sveikinu visus komiteto vardu, kas mūsų klausasi internetu. Noriu priminti, kad yra um, naujienlaiškio nau, nauja redakcija, nauja, naujas e, išleistas naujienlaiškis. Aš susiekiau su korepernariais ir jie teigia, kad šitas naujienlaiškis yra labai naudingas Taigi e, dėkoju visiems, kurie e, dirba rengdami e, šitą dokumentą, bet jie tikrai mano, kad jis yra naudingas. Taip pat jūsų informacijai susitikau su atstovais iš ekonomikos socialinių reikalų komiteto ir jie prašė paskatinti mane e, pranešėjus, kad ir jeigu apie pranešėjai norėtų dirbti su šio komiteto atstovais ir pakomitečio atstovais, tai prašome su jais susisiekti ir jie tikrai labai maloniai dirbs su pranešėjais dėl kiekvieno dokumento ir pranešėjai gali pasirinkti. Aišku, tai yra e-posėdis ir čia gali e, dalyvauti visi nariai ir mm, mes tiesiog sveikinam visus. Ir e, šiandien e, IPOL e, generalinio direktorato atstovai, bet jie tik tai e, fotografuos ir neįrašinės. Aš nežinau, e, ką tai, ką tai reiškia, bet tiek to, teskime darbą. Ar galėtume pritarti, patvirtinti posėdžio protokolą? Jeigu niekas neprieštaraus, tai tuomet jį patvirtinsime. O dabar e, reikėtų palaukti Andrėją ir lauk, belaukdami mes e, galbūt galėtume sukeisti šiek tiek darbo turkės klausimus. Ir dar vienas dalykas prieš pradedant, turiu pasakyti, kad jums jau uždalino arba išdalinti šitą dokumentą, kurį rodau. Tai yra įsipareigojimų santrauka, e, kurį komitet, komisarai pateikė parlamentui ir šitie, šitos dokumentus pateikė parlamento e, generalinis direktoratas parlamentui ir mes galime pateikti savo pastabas dėl šių dokumentų. Ir jeigu, pavyzdžiui, ateityje mes nenorėsime e, dalyvauti klausimuose, mes galėsime tiesiog e, peržiūrėti tos dokumentus. Taigi ne, nebereikia keisti darbotvarkės, kadangi kolega Andrėjas e, jau yra su mumis ir norėčiau, kad būtų patikta naujausia informacija apie trilogą. Labai dėkoju, ponė pirmininkė, ir aš turiu atsiprašyti, kad vėluoju. Šiandien buvo šešėlinių pranešėjų susirinkimų posėdis dėl stogmo direktyvos ir ką galiu Jums patvirtinti yra tai, kad šiandien mes visi labai griežtai laikomės terminų. Spalio 14 vyko pirmasis trilogo sustikimas, nepaisant to, kad pirmininkaujant Italija negavo formalių įgaliojimų. Iki šiol kolegos iš Italijos pirmininkavimo pradžioje dabar norėtų patvirtinus komisijos sudėti tą padėtį kuo greičiau pakeisti, tačiau taryba, darybos su taryba yra prasmingos tik tai tuomet, kai ji yra patvirtinusi savo poziciją. Tikimės, kad pirmininkaujančiai Italijai kitą penktadienį pavyks gauti atitinkamus įgaliojimus taryboje. Kitas susitikimas vyks lapkričio 11 dieną, todėl šiandien ryte per šešėlinių pranešėjų susitikimą, kuriame dalyvavo Pilar del Castillo ir kolega e, iš Libė komiteto Albrechtas kartu nusprendėme <clears throat> siekti, kad kibernetinis saugumas būtų daugiausiai siejamas su esminės svarbos infrastruktūra, kurią valstybėse narėse būtina saugoti pagal atitinkamą e, Europos parlamento nutarimą ir jo antrąjį priedą, todėl būtina toliau vystyti strateginį ir operatyvinį bendradarbiavimą tarp valstybių narių, nes be šio bendradarbiavimo direktyva neturi prasmės. Tikimės, kad pirmininkaujant Italiją sugebės įtikinti savo partnerius taryboje, kad šį svarbų žingsnį būtina. Žengti daugiau informacijos neturiu, išskyrus galbūt. E, tai, kad norėčiau labai padėkoti šešėliams pranešėjams už jų pasiūlymus. Okay, so progress is being moved. Taigi yra daroma pažanga, tačiau kol kas taryba dar neturi e, mandato, neturi galiojimo ir pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai e, rimtai dirba ir stengiasi padaryti viską, kad taryba gautų mandatą. Taigi norėčiau kreiptis dėl informacijos dėl eko. Ačiū, ponė pirmininkė, šį kartą kalbėsiu angliškai, e, nes mano užrašai anglų kalba. Taigi norėčiau pateikti informaciją dėl trilogo dėrybų ir e, rugsėjo 25 dieną Imko nusprendė pradėti e, trišalės dėrybas tarp tarybos ir, taryba ir komisija dėl e-call, tai vadiname pagalbos skambučių įvedimo automobiliuose ir buvo priimtas dokumentas, kur parlamentas nurodė savo poziciją pirmojų skaitimų mm, rugsėjo 26 dieną e, šių metų ir buvo nu, mm, sudaryta darybinė komanda, imko pirmininkė, ponė e, Vicky Ford, aš pati kaip pranešėjas, taip pat imko šešilni pranešėjai, taip pat iš Liber ir Tran komitetų e, nuomonės pranešėjai spalio 8 dieną Europos parlamentas parlamento dėrybų komanda susitiko dėl mm, dėrybų dėl mandato ir taip pat tą pačią dieną po pietų vyko neformalios trišalės dėrybos, jas pradėjo jas pradėjome pirmoji trilogų, buvo apsvarstyti pirmieji politiniai klausimai, tai yra sambuvis dėl vienas vienas, dėl e-call, tai vadiname pagalbos skambučiai automobiliuose, e, dėl įvairių techninių klausimų, tai yra klausimas, ar šita pagalbos skambučių sistema turėtų būti įgyventinta ar ne, kaip tai e, susiję su e, palidovinių ryšių sistemų e, paslaugomis, kaip tai susiję su domenų apsauga. Taigi, kas yra pasiekta dabar? Europos parlamentas kreipėsi į tarybą ir prašė apsvarstyti, taip vadinamą one-to-one vienas vienas priemonę per visą tekstą, užtikrinant, kad parlamentas siaurina e, šitos dokumento taikymo sritį, tik tai kiek tai yra susijęs su pagalbos skambučiais. Taip pat parlamentas nurodė, kad e, šitą pagalbos skambučių sistema turėtų būti nuolat įrengta automobiliuose. Taip pat turėtų būti e, išsiaiškinta su trečiosiamis šalimis, koks yra e, skirtumas tarp privalomos sistemos ir savanoriškų sprendimų ir kaip juos kartu suderinti ir ar verta išplėsti šitą sistemą ir kaip įtraukti atskirus techninius komponentus. Atrodo, kad mes rasime bendrą požiūrį dėl susidarinamumo e, su e, GPS sistemomis ir jų paslaugų tiekėjais. Tai buvo du techniniai susitikimai e, iki šiol surenkti, tai jie įvyko spalio 16 ir 26 dienomis ir mm, visi klausimai, kurie buvo numatyti, kaip, kurie nėra politiniai prioritetai, buvo aptarti ir ypač buvo aptartos apibrieštis, išimtis ir techniniai reikalavimai ir standartai. E, E, ir taip pat likusios konsultuojamosios dokumento dalis, nors dar taryba nepateikė informacijos dėl techninių klausimų, tačiau taryba jau rodo teigiamą požiūrį į daugelį klausimų, kuriuos mes aptarėme. Vakar vyko kitas oficialus šešėlinių pranešėjų susitikimas, kur aptarėme svarbiausius ir svarbiausia mes visi sutarėme dėl mūsų dėrybinės pozicijos, dėl antrojo neformalaus trilogo, kuris turėtų vykti kitą antradienį, lapkričio 11 dieną ir bus aptarti šie klausimai. Tai yra prieiga prie nepriklausomų paslaugų teikėjų, periodinė techninė apžiūra, tikrinė patikra. patikra infrastruktūros atnaujinimas ir pranešimai ir mm, e, kitų transporto priemonių įtraukimas ir taip pat duomenų patikrinimas. Mes dar kalbėsime apie privatumą ir duomenų apsaugą pagal šeštąjį straipsnį ir mes pakartotinai pareiškėme tarybai, kad šeštasis straipsnis yra didžiausias prioritetas šitame dokumento pakete. Ir dėl to aš labai tikiuosi, kad taryba bus pasirengusi priimti mūsų pasitiktus pasiūlymus, kuriuos paremė Libė komitetas pirmojo trilogo metu. Yra tik tai keletas neišspręstų klausimų kol kas. Mes juos vakar visus aptarėme šešėlinių pranešėjų posėdėje ir sutarėme, kad pasiūlysime tarybai dar kitus klausimus dėl konstatuojamojų dalių ir dėl keturių pagrindinių dalių. Taigi norėčiau pasinaudoti galimybę ir taip pat padėkoti visiems kolegoms iš e, parlamento dėrybų komandos ir taip pat kolegoms iš dėrybos ir komisijos už labai pozityvę atmosferą, kuri, kur mes dirbame. Ir dėrybos buvo tikrai sunkios, tačiau labai konstruktyvios. Ir aš matau, kad visos šalis yra susidomėjusios ir visos nori e, tikrai pasiekti susidarimą dar pirmininkaujant Italijai. Ačiū. Any other comments from any... Ar kas nors turėtų pastabų, e, kas iš e, komandos narių norėtų pasisakyti? Jeigu ne, tai tuomet norėčiau padėkoti tiek pranešėjai, tiek sekretoriato komandai kurie sprendžia labai techninius klausimus, labai detalius klausimus ir e, glaučiai bendradarbiauja ir noriu pasakyti, kad mes tikrai esame pasirengę dirbti su kitais komitetais, e, bendradarbiauti su jais ir manau, kad mes tikrai galime e, pasakyti, kad pasiekti, kad kiti žinotų, jog su mūsų komitetu ir, yra malonu ir gera dirbti ir manau, kad tai bus labai naudinga per likusią mūsų kadencijos dalį. Mes, aišku, negalėsime sutikti dėl visų klausimų. Jeigu mes e, sutiksim, tai nebebūsim politikai, tačiau mes galime dirbti profesionaliai, mes e, turime išklausyti kitų komitetų nuogastavimus ir turėtume užtikrinti, jog galime išspręsti visus klausimus ir tai tikrai labai svarbu mūsų geram vardui. Dėkuoju visiems jums. Ar dabar galėtume pereiti prie kito darbo turkės klausimo dėl e, dokumento projekto, dėl mm, ES konkurencijos politikos. Tai yra mm, metinė ES konkurencijos politikos ataskaita. Tai mm, yra dokumento projektas, tai yra ekon e, pranešimas ir nuomonės referentė yra ponė Kaja Kalas. Ir dabar aš norėčiau suteikti žodį pranešėjam ir vėliau šešėlinėms pranešėjams. Aišku, sąrašas yra atviras, kurie norėtų pasisakyti, prašome. Thank you. Uh, I'll try to be brief, uh, so as I hope the... Dėkuoju, kalbėsiu labai trumpai ir aš manau, kad mm, šitą nuomonę tas dokumentas yra labai trumpas ir aiškus. Visų pirma, dėl terminų buvo pasakyta, kad mes turėtume būti pasirengę mm, prieš kad e, iki pasirengė atitinkamos datos ir e, iki gruodžio ketvirtos dienos mm, balsuojama imko turėtų būti sausio 27 diena. Dėl paties dokumento turinio ES konkurencijos politika atitinka visus kitus vieningos rinkos teisės aktus ir e, tai yra labai svarbus mūsų e, darbo, da, darbo aspektas, nes vieninga rinka vaidina labai svarbu vaidmenį e, Europos Sąjungos funkcionavime. Aš noriu tai pabrėžti ir pabrėžiau tai nuomonėje, kaip svarbu yra glaučiai bendradarbiauti tarp mm, konkurencijos generalinio direktorato ir IMKO komiteto. Taigi, komisijos dokumentas paliečia visą eilę klausimų. Aš norėjau pakalbėti apie daugelį iš jų, tačiau manau, kad e, kalbėti apie klausimus, kurie yra kompetencija, kaip, pavyzdžiui, valstybės pagalba ir, ir, ir konkurencija, tai tiesiog e, nėra būtina. Dėl to aš prašyčiau e, tik tai kalbėti apie imko e, kompetenciją, kai pateiks savo pastabas pakeitimų pasiūlymus. Ir aš kalbėjau apie skaitmeninį sektorių. Manau, kad tai yra labai svarbi e, darbo sritis, nes čia turėtume mm, daug ką pasakyti. Dėl e, Google aš norėjau pataisyti vieną painų dalyką. Ir yra teigiama, kad Google prisėmė e, įsipareigojimus, bet iš tikrųjų jie tik pasiūlė tos įsipareigojimus, bet komisija dar jų nepriėmė. Taigi aš pateiksiu pakeitimą ir išteisysiu šitą klaidą, tą netikstumą. Ir dėl ko aš analizavau šitą klausimą nuomonėje, tai um, yra svarbus, e, svarbu, kad mes paprašytume komisiją, kad kiekvienas sprendimas yra um, atspindėtų dabartinę situaciją. Ir aš labai tikiuosi išgirsti jūsų pastabas ir nuomonės dėl šitos nuomonės ir tikiuosi, kad bus glaudžiai bendradarbiaujama. Andreas. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, zunächst mal möchte ich mich. Ähm Andreas, toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia, kaip EPP frakcijos šešėlinis pranešėjas norėčiau pasisakyti dėl metinės konkurencijos politikos ataskaitos 2014 metams ir padėkoti poniai Kalas už tikrai puikiai parengtą nuomonę. Imko e, komitetas, manau, tikrai turėtų skirti deramą dėmesį visiems šiems reikalams. Bet nežiūrint to, manau, dar galima kai ką patikslinti, patobulinti, aptariant e, dokumentą atsakingam e, ekonomikos reikalų komitetui. Skaitmeninės rinkos e, aspektas be abejo yra labai svarbus, tačiau tuo pat metu kyla klausimas, ar tinklų neutralumas turėtų būti konkurencijos kontrolės objektas, ar visgi reikėtų rinktis kitą sprendimą, kitus kriterijus. Bet, aišku, dar galima galvoti apie tinkamesnę formuluotę. Kitas dalykas dėl um, paieškos mašinų. Aš pats visą laiką pasisakau už tai, kad nebūtų įvardymas konkrečios įmonės teisės um, aktų pobūdžio tekstuose, kadangi Ne visada aišku, kokią procedūrą turime omenyje. Tekstas, kuris patiktas, e, iš pradžių taip atrodė, tai buvo tokia pastaba, bet ponia Kalas jau lik ir pataisė, kaip, um, kaip ką tik sakė. Pirmiausia, palauksime komisijos ir Google įmonės e, sustarimo. Procedūra, apie kurią čia kalbame, iš tikrųjų yra um, tokia, kad reikia pirmiausia įvertinti, kiek buvo atitolta nuo įprastinės praktikos, kiek 2003 metų reglamento e, devintasis straipsnis buvo taikomas ginčių sprendimams. E, kol kas yra leidžiama kreiptis į teisingumo teismą, o baiminantis neigiamo preliminarus sprendimo e, ir dėl vartotojų nuomonės pavyzdžiui yra numatyta galimybė e, susitarti. Man atrodo, kad reikėtų vartotojų apsaugos aspektą dar stiprinti ir stengtis įvertinti, kas ilgalaikių poveikių konkurencingumo politikoje būtų svarbiau. Europos teisingumo teismas ir čia dirbantis e, Olandų Prokuroras sakė, kad e, gana kritiškai kaip tik irgi vertina šią sritį, e, bet bet kuriuo atveju manau, kad gilesnės diskusijos dar bus reikalingos. Direktyva dėl žalos atlyginimo klausimų, ypač turint galvoje kolektyvinius žalos atlyginimo ieškinius, e, irgi dar atviras klausimas. Aš kaip pranešėjas, sakyčiau, kad vertėtų valstybėms narėms kiek įmanoma greičiau įgyvendinti šią direktyvą, ypatingai dėl to, kas pasakytina dar apie viešuosius pirkimus, bet apie tai kalbėsiu dar kiek vėliau arba, kitaip tariant, teiksiu savo ruoštų e, pasiūlymus dėl pakeitimo. Bet pranešėja be abejo gali visai jau netrukus tikėtis tų mano pastabų raštu. Sorry, Lucy Anderson. Toliau Lucy Anderson kalbės. Ačiū, aš tik noriu taip pat padėkoti pranešiai kelias už nuveiktą darbą. Ji tikrai labai operatyviai, greitai parengė nuomonės projektą, tai naudinga mums visiems, manyčiau. Na, o dėl konkrečių aspektų, kurie svarbus socialistų frakcijai, kai kurios iš jų paminėsiu. Manome, kad vartotojų apsauga turėtų būti ypatingai akcentuojama šioje nuomonėje. Ir mes be abejo būtinai pasisakome už skaitmeninę rinką vieningą ir jos plėtojimą, tačiau konkurencingumo taisyklės taip pat turėtų būti taikomos. Panašu, kad trūksta dar kol kas galimybių ieškoti teisybės, ypatingai vartotojams, galvojant apie kolektyvinius ieškinius, turime dar vis stiprinti vartotojų pozicijas čia. Ir dar kai kas dėl viešųjų pirkimų čia norėtųsi, kad būtų sudaryta prieiga prie išorinių rinkų viešuosiuose pirkimuose, bet aišku suprantame ir argumentus, kuriais remiantis pasirinkta tokia tvarka. Kol kas yra įvairių problemų, susi, su kuriomis susidurome viešuosiuose pirkimuose, bet, pavyzdžiui, mokyklos ar, ar kitos viešosios įstaigos tikrai turėtų turėti galimybę organizuoti e, viešosios pirkimus, e, kiek manoma paprasčiau, kad galėtų įsigyti reikiamas priemonės. Įdarbinimo aspektai, socialiniai aspektai irgi visuomet e, išriškėja nagrinėjant konkurencingumo klausimus ir ypatingai valstybinė parama čia akcentuotina, nes tam tikrose srityse, pavyzdžiui, transporto srityje, reikalingos gairės, kaip reikėtų formuoti tą transporto politiką šiais atžvilgiais ir nereikėtų visiškai atskirti tų dalykų. Bet bet kuriuo atveju labai sveikiname tai, kas padaryta ir su nekantrumu laukiame tolesnio mūsų bendradarbiavimo per kitas savaitės. Um, Denis Dion. Ačiū. Toliau Denis de Jong turėtų kalbėti, bet jo nematau salėje. Marija Grapinį tuomet pirmiausiai. Mulțumesc foarte mult. Vreau și eu să apreciez uh, munca colegei noastre. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau kolegės darbą pasveikinti ir pasisakyti dėl ketvirto ir penkto punktų, o be to sutinku su kolegų išsakyta nuomonė dėl šešto punkto. Patirtis ir praktika rodo, kad tikrai labai sunku ieškoti teisybės šiais klausimais, kreiptis į teismus. Tai susiaišku su įvairiais dokumentais, kuriuos reikia pateikti. Ir daugelis mažų įmonių su tuo susiduria, su neteisinga, nesažininga praktika konkurencijos rytyje ir negali nieko padaryti. Taigi reikėtų kažkaip joms situaciją supaprastinti. Prieiga prie dokumentų turėtų būti akcentuojama ir taip pat kaštų išlaidų klausimas. Taip pat dar manyčiau, kad problemų išlieka, daug kas jau buvo pasakyta ir ponia Kala sakė, kad Europos Sąjunga jau pati savo ruoštų yra pateikusi pasiūlymų, manyčiau, tikrai praktinio pobūdžio dalykai. eina kalba apie e, labai didelės vertė, vertės ar apimties e, sutartis. Pasižiūrėjau, kaip yra Rumunijoje. Gal vertėtų iš tiesų turėti teisės aktus, įstatymus, e, numatančius paskirstimą vietos ir regionų lygmenių. Tiesiog mažesnės vertės sutartys galėtų būti priskiriamos pavyzdžiui, mokykloms ir tuomet galėtų ir smulkesni dalyviai, smulkusis verslas dalyvauti tose viešuosiuose pirkimuose. Būtų gerai gal labai konkrečiai tiesiog suformuluoti, kaip vyksta tie viešieji pirkimai. Jeigu yra sąlyga, kad tiek ir tiek laiko jau turi, turi veikti įmonė, ar, ar tokią ir tokią apyvartą turėti metinę, tai jau neretai yra kliūtis dalyvauti stengiausi išnagrinėti situaciją Rumunijoje ir netgi galvoju, kodėl ES lygmenį to, pat, to paties nepadarius. Galvoti apie vietos ir regioninį lygmenį, kai pačios savivaldybės, pavyzdžiui, galėtų spręsti dėl to, kaip skirstyti viešuosius pirkimus, galvojant apie mokyklas, kitas įstaigas ir taip toliau. Taigi čia dėl ketvirto ir penkto punkto, o dėl stebėsenos, vėlgi, panagrinėjau Rumunijos pavyzdį ta pati didelė įmonė dalyvavo viešuosiuose pirkimuose, vėliau buvo sudaryta subrangos sutartis ir sutarta dėl atlyginimo atitinkamo, tačiau problemų daugybė liko visgi. Ir vilkas iš paskos, taigi reikėtų čia tikriausiai vengti tokių dalykų. Čia ir parašyta, kad reikia vengti per nelik didelės galios koncentracijos, tačiau reikia pagalvoti apie tai, kaip viskas vyksta praktiškai. Manau, reikėtų pažvelgti į dabar taikomas taisyklės ir pasistengti gal realiai pakeisti situaciją e, šiuo pranešimu, jau istorija jau tikrai ilgai tęsiasi ir galėtumėm tiesiog suteikti realios paramos ir, ir galvoti apie e, naujus ES teisės aktus. Ačiū. Jean-Philippe Albert. Thank you. Thank you, Chair. Uh, I, I just would like to say that the approach until now looks... Uh... Toliau ponas Albrechtas, ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė Kalas, mano manimo pran... nuomonės tekstas tikrai puikus. Gal tik pastaba dėl informacijos įstaigoms. Uh, be kita ko ir domenų apsaugos įstaigoms, turėtų būti ta informacija atskleidžiama ir prieinama. Čia kyla klausimas dėl to, kaip ta informacija apskritai įvairiose tarnybos yra apdorojama ir ne visada yra aišku. Tai, taigi įstaigoms neretai sunku patikrinti, ar laikomasi, pavyzdžiui, vidaus rinkos taisyklių Europos Sąjungos. Mm, ir kita mano mintis Nežinau, ar esate susipažinę su šių metų gegužės mėnesio sprendimu teismo dėl paieškos e, mašinų ir e, dėl to, kaip turėtų būti laikomas 75 metų direktyvos. Tame sprendime aiškiai pasakyta, kad ES teisės aktų taisyklės taikomos, nepaisant to, kad e, dalyvis yra iš, Europos, iš už ES ribų. Todėl turėtumėm ir šį klausimą taip pat ar čia kelti, ar tiesiog pabrėžti, kad turi būti paisoma europinių standartų, tokių kaip duomenų apsaugos taisyklės, pavyzdžiui. Dėkoju. Evelyn Gephardt. Evelyn Gephardt. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau poniai Kalas padėkoti už puikų teksto projektą ir manyčiau, kad jo pagrindu labai puikiai judėsime pirmin, tik porą dalykų paminėsiu ir tik prisijungsiu prie kolegės savo frakcijos Lucy Anderson minčių. Reikia vartotojų apsaugos aspektą labiau akcentuoti tiek dėl to, kas susijęs su ketvirtuoju teksto punktu, kadangi ne tik tai optimalę e, sąnaudų ir naudos ar kainos e, proporciją norime užtikrinti, bet taip pat ir socialinio pobūdžio įsipareigojimus, e, aplinkosauginius aspektus, vartotojų apsaugos aspektus, visa tai turėtų vaidinti tam tikrą vaidmenį. Bet iš esmės pasisakau dėl to ką sakė anksčiau kolega Švabas, kuris jau paliko salę, bet jo, ben, jo darbuotojai jam gal perduos. Dėl tinklų neutralumo sakė, kad e, tai nesusijęs su konkurencingumo politika, bet visgi, man atrodo, kitaip, kadangi tinklų neutralumas yra kaip tik pagrindinė prielaida tam, kad konkurencija vyktų sažiningai ir teisingai, taigi manau, kad visiškai teisingai e, ponė Kalas e, nusprendė šią mintį įrašyti į tekstą, todėl nebūtų gerai išbraukti tai iš teksto arba susilpninti formuluotę. Nežinau, kaip atrodys konkrečiai pono Švabo pasiūlymai dėl pakeitimų. O apskritai, manau, kad kaip frakcija konkurencingumo ir vartotojų apsaugos sritį norėtume labiau dar akcentuoti tekste. Ar bus daugiau norinčių pasisakyti? Jeigu ne, savo ruoštų pateiksiu keletą komentarų. Metinėje ataskaitoje konkurencingumo E, minimos, minima daugelis dalykų, taigi daugelis komitetų teiks savo nuomonės dėl e, jos ir čia labai svarbu atsižvelgti į savo kompetencijos sritį, nes jeigu pradėsime komentuoti užimtumo, socialinių reikalų sritį ir kitas, tai lyg užbėgs už akių kitų komitetų nuomonėms, kurie yra atsakingi už tuos klausimus. Taigi reikėtų laikytis kompetencijos principo ir e, susitelkime ties tuo, ką nagrinėja konkrečiai mūsų komitetas. Dėl skaitmeninės sektoriaus, skaitmeninės rinkos ar sektoriaus, manau, atsijimą reikėtų paminėti. Ir kolegų e, tarpusavio e, vertinimo modelį, iš kurio galėtų naudos turėti ir vartotojai. Man atrodo, gerai būtų paminėti. Tai irgi tekste toliau. Europos e, konkurencingumo padėčiai, pavyzdžiui, galėtų turėti įtakos ir mokėjimų sritis ir kiti teisės aktai, kurių mes reikalaujame taip, kad būtų suteikiama daugiau pasirinkimo galimybių vartotojams. Tad e, vertėtų ir apie tokią mintį pagalvoti, taip pat sutikčiau su kitais kalbėtojais, kad galėtume kiek performuluoti antrą teksto dalį. Aišku, nereikėtų užbėgti už akių konkurencingumo klausimus kūruojančio komisijos nario nuomonės sprendimams. Mm, taigi, tiesiog pasižiūrėkime, kaip švelniau čia suformuluoti viską dėl viešųjų pirkimų. Pokyčiai Per praėjusią kadenciją mano pirmtako taip pat e, prastumti pokyčiai susijęs su viešųjų pirkimų reglamentavimu yra tikrai svarbus ir mes stengiamės, kad e, ir mažos įmonės galėtų dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, kad e, nebūtų iš anksto aišku, kad dalyvaus tik didžiulės įmonės ir įmonės bus monopolizuojama viešųjų pirkimų sritis. Man atrodo, kad galėtume dar daugiau reikalauti, kad komisija paaiškintų, pateiktų pavyzdžių apie tai, kaip tie teisės aktai veikia realiai, nes aš pati girdėjau iš įmonių, e, kokia yra jų patirtis, kad, pavyzdžiui, norėta dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, tačiau dėl tam tikrų kliūčių nebuvo galima to padaryti. Dabar, kai pasikeitė teisės aktai, galbūt situacija yra e, kitokia. Taigi reikėtų papildomų paaiškinimų. Be abejo, mes esame tas komitetas, e, kuriam vartotojai rūpi labiausiai, tai yra svarbiausias mūsų prioritetas, taigi mes kovojame būtinai prieš kart kartelius, prieš monopolinio pobūdžio susitarimus. Ir aš savo ruoštų pateiksiu dar kai kurių pasiūlymų dėl pakeitimų tuo atžvilgiu. Ačiū bet kuriuo atveju už parengtą teksto projektą. Aš suprantu, kad žodžių tekstas, simbolių tek, žodžių skaičius ir simbolių skaičius ribotas, taigi negalima apriepti visko. Manyčiau vis tiek puikiai padirbėta pranešėja, gal nuomonės referentė dar norėtų užbaigti. Labai trumpai aš tikrai su nekantrumu lauksiu jūsų pasiūlymų ir komentarų. Ir užsiminsiu tik apie keletą dalykų ir sureaguosiu į tai, kas buvo pasakyta dėl valstybės paramos. Be abejo, susiję tai glaudžiai su konkurencingumo politika, tačiau tai jau ir ekonomikos reikalų komiteto uh, kuruojamas rytis. Lygiai taip pat dėl transporto, pavyzdžiui, manau, kad pasisakys transporto reikalų komitetas, tad čia to ir neminėjau. Prieiga prie teisingumo sistemos. Čia vėlgi lybė, galbūt labiau kompetencijos sritis, tai vėlgi dėl tos pačios priežasties neminėjau visko detaliai. Visiškai sutinku su tuo, kad gal nereikėtų konkrečiai vardyti jokių įmonių, o tiesiog e, bendro pobūdžio formuluotę pasirinkti, taigi tikrai ir, ir patikėtinau taisyti tekstą dėl viešųjų pirkimų. Pritariu tam, kad jeigu teisės aktai dar tik neseniai įsigaliojo, reikalinga ir tolesnė informacija apie juos Bet svarbu žinoti, kad e, mažos ir vadinės įmonės tiesiog turi galimybę jau dabar dalyvauti šiuose procedūrose. Ačiū. Ir dar tik tai priminsiu visiems, kad galutinis terminas pateikti pakeitimus yra gruodžio ketvirta diena. Balsuosime sausio 21-22 dienomis. nuomonės referentiai. Referentės gal paprašysime kai kurių paaiškinimų. Dėl, dėl pakeitimų, kuriuos ketinate siūlyti, jeigu, jeigu jie susiję labiau su kitų komitetų kūruojamomis rytimis, turėkite omenyje, kad e, nebus galima uh, E, būtinai juos atsižvelgti. We're running a bit ahead of time, which is good. Um, Mes dirbame šiek tiek greičiau nei numatyta pagal darbo tvarkę, tai yra neblogai, jeigu komiteto nariai neprieštarauja. Dabar išklausysime komisijos atstovų dėl dėl eksporto, išklausime komisijos pranešimą dėl nustatytų pranešimą apie eksporto konteinerių padėtį, išlaidų ir naudos. Ah, this is the nice man who's taking the pictures. He's replacing Mr. Helvig. Okay. I'm just checking because the EPP rapport. Noriu tik pasitikslinti konservatorių šešėlio pranešėjo nėra ir kitų frakcijų atstovai yra. Ir sutinkate pradėti diskusiją. Tokiu atveju norėčiau mūsų komitete pasveikinti komisijos atstovą Hoffmaną, kuris pristatys šį komisijos pasiūlymą pristatys atitinkamų tyrimo išvadas, kuriame e, vertinami e, nustatyti prašymą apie eksporto konteinerių padėtį išlaidų vertinamas e, prašymo apie konteinerių padėtį išlaidų ir naudos santykis. Taigi prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kad e, leidote pristatyti šią temą. E, pirmą kartą man šiame komitete su Margaret Hoffman. E, esu kovos su sokčiavimu tarnybos politikos e, departamento direktorė. Kaip komisijos tarnyba mes e, esame pagrindinė tarnyba atsakinga už e, reglamento 515.97 reformą. Dabar pereisiu prie anglų kalbos ir įžangai noriu pasakyti, kad e, labai džiaugiamės galėdami jūsų komitetų pristatyti šią svarbę temą susijusią su pranešimais apie eksporto konteinerių padėtį ir e, visuomet džiaugiamės Europos parlamento pastangomis apsaugoti mokesčių mokėtojų pinigus nuo sukčiavimo ir komisija Olafas ir parlamentas to tikslo siekia bendromis e, pastangomis žinome, kad nemažai e, sukčiaujančių asmenų pasinaudoja bendrosios rinkos atsiverančiomis galimybėmis ir spragomis, todėl valstybės narės privalo sutelkti pastangas bendradarbiaudamas ir kovodamas su sukčiavimu. Todėl komisija 515 reglamentui pateikė atitinkamų pakeitimų, nes reglamentas buvo patvirtintas e, prieš daugiau nei 15 metų, todėl dabar būtina jį atnaujinti, atsižvelgiant į šio laikinės technologijas, siekiant e, tinkamai reaguoti į naujus sukčiavimo būdus, todėl čia svarbiausias elementas yra keitimasis informacija, nepakankama informacija sukuria spragas, o dėl spragų prarandama labai daug biudžetinių lėšų tiek valstybėse narėse, tiek Europos Sąjungos biudžete. Mūsų pasiūlymai siekiama tas spragas užpildyti mums. Labai svarbu, kad teikiami pakeitimai ne tik sustiprintų komisijos ir Olafo įgaliojimus, siekiant kovoti su sukčiavimu muitinėse, tačiau šis pasiūlymas suteiks geresnės galimybės valstybėms narėms e, labiau apsaugoti savo mokesčių mokėtojų pinigas, pinigus ir e, biudžeto įplaukas, todėl bendromis pastangomis tikimės sėkmės šioje kovoje su sukčiavimu. Esame dėkingi už Europos parlamento ir valstybių narių paramą daugumai komisijos pakeitimų. Taip pat norėčiau pabrėžti ir padėkoti ankstesnių ir dabartinių parlamento pranešėjų nuopelnus rengiant e, dokumento tekstą. Mes pasistumėjome pakankamai toli į priekį, galbūt diskusijas ir darybas baigsime iki metų pabaigos. Dabar noriu pakalbėti apie šiandien svarstamą temą. Norėtume suteikti Jums papildomas informacijos susijusios ekspertų duomenų dalymusi. Žinau, kad šis klausimas kai kuriams iš jūsų labai rūpi, taip pat žinau, kad per pirmąjį svarstymą parlamentas neįtraukė komisijos pasiūlymo dėl eksporto e, muitinių deklaracijų. Komisija norėtų ir e, siekia valstybėms narėms išsameu pristatyti savo pasiūlymus, siekdama paaiškinti, kad dėl šio pasiūlymo ne e, atsiras papildoma našta pramoniai, nes e, iš esmės mes siūlome jau dabar egzistuojančią elektroninę informaciją iš laivybos kompanijų perduoti arba dalintis jie su Olafu, su Olafu atitinkamo direktoriją e, ir e, prieiga prie šios direktorijos e, šio direktorio talpinamos informacijos bus atitinkamai ribojama laikantis konfidencialumo principų. <clears throat> Todėl mes tikimės, kad jūs pritarsite ir pasitikėsite komisijos pasiūlymų dėl eksporto konteinerių uh, pranešimų. Mes puikiai suprantama, kad pats principas pramonės atstovų nėra kvestionuojamas dėl nustatytų pranešimų apie eksporto konteinerių padėtį ir mano kolega ponas Raitas jums apie tai po kurio laiko išsameu papasakos. Aš tik dar kartą noriu atkreipti dėmesį, kad sukčiaujama yra ne tik importo atveju, kuomet reikia mokėti muito mokesčius ir kitus nacionalinius mokesčius, tačiau taip pat ir kitur. Ponas Raisas dabar jums papasakos apie tai, kaip pranešimai apie eksporto konteinerių padėtį gali būti derinami su muitinės duomenimis ir kaip tai gali padėti kovojant su sukčiavimu. Mes iš tiesų manome, kad šis žingsnis yra būtinas ir jeigu leisite, dabar paprašysiu e, pono Raiso pristatyti 90 e, skaidrių, kurios suteiktų jums papildomas informacijos apie tai. Ačiū. Tik tai e, e, noriu pasakyti, kad e, internetu tas skaidrės taip pat galima pamatyti. Taip. Labai ačiū, kad suteikėte man žodį. Pereisiu tiesiogiai prie temos. Konteinerių padėties pranešimai yra susijęs su eksporto ir import, importo ir eksporto duomenimis, siekiant užkirsti kelią nelegaliam importui. Šie pranešimai yra labai naudingi atliekant tikslinės eksporto patikras, taip pat kontroliuojant įvairias sankcijas ir embargus. Apie tai pakalbėsiu vėliau. Šias rytį esame sukaupę patirties įgyvendindami kontrafik vadinamai projektą. Jis yra susijęs su konteinerių padėties pranešimų rinkimu ir vertinimu. Gyvenime šį projektą mes valstybės narės patikime tinkamą klausimyną 2013 spalį. 2080 mūtinės pareigūnų dalyvavo šioje, šioje apklausoje 20 procentų teigia, kad šią sistemą naudoja taip pat ir eksporto patikrai 55 pareigūnai iš 18 valstybių narių. Taip teigia, taigi 18 valstybių narių šis bandomasis projektas yra pasitelkiamas vykdant eksporto kontrolę. 43 e, iš 55 teigia, kad e, įgyvenant šį projektą gauta informacija yra reikšminga ir vertinga jų darbui. 15 procentų vartotojų naudoja šią sistemą eksporto kontroliai. Konteinerių padėties pranešimai ši sistema leidžia palyginti duomenis, kurios, kurias renkami pagal šį projektą ir e, savanoriškais pagrindais valstybių narių teikiamais duomenimis. 12 tokių valstybių narių dalyvavo šiame projekte. Prieš e, Pradant svarstyti konkrečius pavyzdžius, noriu pasakyti, kad konteinerių padėties pranešimai e, nėra nominalūs. E, jie gali būti susijęs tokiamis duomenimis kaip konteinerių atvykimas, pakrovimas, iškrovimas, dalinis iškrovimas arba pakrovimas, pakrovimas arba e, iškrovimas iš laivų. Ne, E, konteinerių statusas laivuose tušti ar pilnyje yra. Šioje skaidrėje pateikiamas pavyzdys yra įprastas susijęs su cigarečių eksportu, kurios eksportuojamos pakrautos į konteinerį, atvyksta į trečiąjį šalį ir po to vėl atgal pakraunamos į tą patį laivą ir atgal importuojamos į ES pakeitus dokumentus ir e, mes, remdamiesi konteinerių padėties pranešimais, galime nustatyti, kad prekia yra tame pačiame konteineryje, e, kuriame jį ir atvyko į uostą, todėl taip yra lengviau aptikti sukčiavimo atvejus. Antrasis pavyzdys, kai kurios valstybių narių įmonės pasitelkė sukčiavimo schemas, e, kurios leidžia eksportuoti didelės vertės e, prekes, atitinkamai susigražinant pridėtinės vertės mokestį, e, konteinerių padėties pranešimai e, yra naudingi tuo atveju, kad mes galime nustatyti, kur prekes buvo iškrautos ir kas su jomis po to atsitiko, ar jos iš tiesų pasiekė savo paskirties vietą Ir e, viena valstybė narė neseniai patikė tinkamą informaciją ir iš jos išaiškėjo, kad e, ši sistema yra naudinga ne tik komisijai, tačiau taip pat ir valstybių narių atitinkamoms tarnyboms. 515 reglamentas yra ta priemonė, kurią gali pasitelkti komisija ir ypač valstybės narės, kad būtų tinkamai įgyvenami tinkami muitinės teisės aktai kuomet mes kalbame apie dviejopos paskirties prekes ir atitinkamas embargo taikomas valstybėms narėms ir visuomeniai, yra svarbu žinoti, kad ES gaminamos prekis e, pasiektų savo paskirties vietą. Pasitelkus konteinerių padėties pranešimus galime nustatyti, e, kur tie konteineriai keliauja ir kokį galutinį tašką pasiekia. Žinoma, tai E, neužkerta kelio prekiams patekti ne ten, kur jos turėtų patekti. Tačiau e, pasitelkus šį teisės aktą galima pradėti valstybės narėse atitinkamus tyrimus. Ketvirtasis pavyzdys panašus į pirmąjį truputėlį kai e, mūtinės tarnybos administracija, ir aš noriu kalbėti apie atskiras valstybės narės, pažiūrėjau, praneša, kad cigaretės yra gabenamos į Maltą. E, Maltos mūtinės e, tarnybos gali, mato, kad cigaretės atvyksta, tačiau nėra E, galimybės tas cigaretės konfiskuoti, nepaisant to, kad jos nėra pažymėtos atitinkamomis valstybinarių banderolėmis ir jų prekinis ženklas yra žinomas kaip arba atrodo, kad yra nelegalus ir todėl yra visiškai akivaizdu, kad jų paskatis yra trečiosios šalis konteinerių padėties pranešimai leidžia nustatyti, e, ar iš tiesų tos cigaretės pasiekė trečioje paskaitės šalį ir galbūt buvo perkrautos kur nors atviroje jūroje, pateik, pakeitus dokumentus ir grįžo atgal į ES valstybės narės jūrų uostą ir po to iš jo buvo perkrautos ir parduotos nelegaliai kalbant apie sąnaudas susijusias su konteinerių padėties pranešimais. E, tai e, tuos pranešimus galima teikti iš laivų, e, didesni transporto laivai turi atitinkamą įrangą teikti šios pranešimus ir mes neprašome uh, E, teikti naujos papildomos informacijos. Mūsų pasiūlymas yra grindžiamas duomenimis, kurie ir šiaip yra renkami ir pateikiami. Taip pat esame sukaupę tinkamos patirties bendrabiaudami su pramonės įmonėmis ir remdamis Junktinių valstybių patirtimi dėl konteinerių padėties pranešimų. Junktinėse valstijose maždaug 40 procentų visų transporto laivų turi sistemą, kurią naudodami gali pateikti informaciją apie visus savo gabenamus konteinerius ir jų padėtį. Taigi pasitelkus perimus šią sistemą sąnaudos sudarytų 0 eurų ir reikėtų tik tai pasinaudoti esamą sistemą ir gauti reikiamus duomenys Taigi komisijos tarnybos galėtų internetu e, prisijungti prie atitinkamų sistemų ir gauti reikiamus duomenis. Čia sąnaudos taip pat būtų beveik nulinės. E, žinoma, selektyvinės pasirinkamosios ataskaitos tais atvejais, jeigu būtų nustatyta, e, kad reikia gauti eksporto konteinerių mm, padėties praneš, eksportuojamų konteinerių paties pranešimų šiek tiek kainuotų, tačiau tos sąnaudos nebūtų labai didelės. Buvome sustikę taip pat ir diskutavome su pramonės atstovais mm, pasaulio prekybos e, laivybos taryba spalio mėnesį buvome susitikę su jų atstovais ir jie teigia, kad pramonės įmonės neturi papildomų klausimų susijusių su konteinerių paties pranešimo sistema. Kilo tam tikrų ginčinių klausimų, kurias būtų galima išspręsti per būsimus trejato susitikimus, trilogo susitikimus ar pastelkus deleguotus teisės aktus. E E, tarybos pateiktame pasiūlyme minimi tam tikri specifiniai įvykiai. E, reikia galbūt papildomai aptarti prieigos prie šių domenų teisės, reglamento įsigaliojimo datą. Tai yra taip pat labai svarbus aspektas ir klausimas pramonės atstovams ir taip pat e, klausimai susiję su laivais, e, kurie dėl tam tikrų priežasčių atvyksta į kai kurios ES uostus, e, nors jų e, kelionės maršrute anksčiau tai nebuvo numatyta. Šios klausimus reikia išspręsti. Mes manome, kad konteinerių padėties pranešimai yra labai veiksminga ir nebrangiai kainuojanti priemonė siekiant kovoti su sukčiavimu. Noriu pabrėžti, kad mes nesikišame į legalų verslą, naudojame tik tai turimais duomenimis ir mes neapribojame, nesustabdome konteinerių judėjimo, mes tik tai tokiu būdu padidiname kontrolės ir priežiūros veiksmingumą. Ačiū uždėmesi. Pirmininkė. Ačiū poniai Hoffman ir ponui Rais už suteiktą informaciją. Dabar sėksiu žodį pranešėjui, pranešėjai tiksliau ir šešėjams pranešėjams, o po to kitiems kolegams. Dabar e, nuo Europos liaudės partijos frakcijos Andrėjas kalbės. Ačiū. Viki, ponas Helvigas negali dalyvauti posėdėje, jis paprašė manęs pristatyti mūsų frakcijos poziciją. Džiaugiuosi, kad komisija ir Olafas nepateikė jokio naujo pasiūlymo. Noriu priminti, kad parlamentas per praėjusią kadenciją balsavo dėl šio pasiūlymo ir pasiūlymas e, buvo atmestas parlamente. Tai, ką šiandien girdėjau, yra labai įdomu ir puikiai e, suprantu, kad komisija pagristai nori kovoti su tam tikrais e, kontrabandiniais veiksmais ir apraiškomis, tačiau reglamente 515.97 kalbama ne apie cigarečių kontrabandą, o apie tarpusavio pagalbą siekiant užtikrinti teisingą muitinės teisės aktų taikymą. Todėl čia reikia kalbėti ne apie naudingumą, o apie būtinumą ir e, būtinumo. Apie būtinumą aš praškai nieko negirdėjau, todėl nemanau, kodėl Europos parlamentas turėtų keisti savo poziciją, kurią patvirtino atinkamų sprendimų praėjusią kadenciją. Tačiau norėčiau dar uh, kelis papildomus aspektus e, paminėti. Labai svarbu, kad e, nesiranda papildomų sąnaudų, kad e, nėra stabdomi arba mažin, mažinama prekybos apyvarta, tačiau suteikiama galimybė gauti plataus masto informaciją kuris susijusi su tam tikrais duomenų apsaugos aspektais apie įmonių veiklą valstybėse narise, taigi su taryba mes turime išsamei šios aspektus atsvar, apsvarstyti, kalbėdami apie šių pasiūlymų teikiamą naudą ir e, galimas, galimai sukeliamas problemas ir e, grėsmės. Todėl su pranešė pono Helvigo vardu galiu pasakyti, kad mūsų šitinė pozicija yra tokia, kad parlamentas yra pasirengęs daryti su taryba, tik tai rengdam, remdamasis e, praėjusioje kadencijoje patvirtintų savo e, sprendimu. E, galime iš naujo komisijos pasiūlymą svarstyti, tačiau iš esmės opozicijos keisti neketiname. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė, atsiprašau, pirmiausia, norė, būčiau turėjęs tik žodį Lizai Jekonsarį, tačiau jūs norėjote pirmiausia klausyti šešėlio panašių pozicijų, po to viską apibendrinti. Taigi, Manau, kad e, ponia Kalas norėtų pakomentuoti, ar yra kitų šešėlinių pranešėjų. Ir po to Lyzai leisime apibendrinti. Ponia Kalas, prašau. Actually, I just, uh, I had a question. E, iš tikrųjų, aš turėjau, e, norėjau užduoti klausimą. Yra teigiama, kad šios sistemos yra naudingos, aptinkant potencialus motinių teisės pažeidimus. Tačiau kokia yra padėtis dabar, kalbant apie bendrasias taisyklės, kiek tai yra susijęs su mūtinių taisyklių pažeidimais ir jau dabar taikomomis sankcijomis, jeigu yra sukčiaujama, e, kai konteineriai palieka ES teritoriją. E, siūlyčiau taip, kad pirmiausia kalbėtojai e, pastabos ir kiti klausimai, o tuomet grįšime prie komisijos atstovo, kuris atsakys į klausimus, o tada dar pranešės už tas klausimą. Jeigu taip gerai, taip tinka, tai tuomet suteikiu žodžiu ponui Soltes, ar jis čia yra, pona Tudar, ar ne, neturi pastabų. Pane Konsonė. Ačiū. Dėkuoju komisijai už įdomų pristatymą ir dėkuoju taip pat už tinks, tinkamus pavyzdžius. Visą tai rodo, kad gerai parinkti pavyzdžiai gali labai paveikti mūsų požiūrį. Ir pavyzdžiui, EPP yra teigia, kad parlamento požiūris yra gana aiškus ir per pirmąjį diskusijų raundą parlamentas pritarė ankstesniai nuomoniai, didelė dauguma ir mes nenorėjome įtraukti eksporto klausimų į šį dokumentą, bet turiu pasakyti, iš tikrųjų klausimas, ar tai yra tinkamas būdas e, aiškintis problemą. vyko susitikimas su šešėliniais pranešėjais. Kitą savaitę e, vyks e, trilogas ir manau, kad tai suteiks mums galimybę atidžiau išanalizuoti šios klausimus, kurie yra susijęs su eksportu ir tai leis mums priimti protingą sprendimą. Tačiau kol kas dabar galiu pasakyti tik tai tie, kad čia e, yra kalbam apie labai svarbus, svarbius principus, pavyzdžiui, duomenų apsauga ir piknau, siekimas užkirsti kelių piknaudžiavimui e, duomenimis. Tačiau aš norėčiau išgirsti komisijos atsakymus į klausimus, kuriuos uždavė mano kolegos. Ar dabar galime suteikti žodį komisijai, atsakyti klausimus? Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už galimybę atsakyti į klausimus ir taip pat parašysiu kolegų papildyti tai, ką aš atsakysiu. Žinoma, mes puikiai žinome Europos parlamento poziciją, tačiau kadangi dabar kaip e, pranešėjas paminėjo, kad kitas vadė vyks trilogo sustikimas, tai reikia rasti sprendimą dėl tų klausimų, kur parlamentas ir taryba nesilaiko vienodos nuomonės. Ir kaip komisija mes norime palengvinti būdą rasti kompromisinį sprendimą Ir manau, šios dienos posėdis čia turėtų padėti, e, tai yra informuoti apie svarbiausius klausimus. Kalbant apie pastabas, kurias išsakė mm, Europos Nedis partijos atstovai, aš turiu pasakyti, kad taip, mes visuomet siekime kovoti su sukčiavimu, tai yra pagrindinis tikslas, bet 515 e, reglamentas mm, irgi egzistuoja tam, kad būtų e, užkirstas kelias muitinės taisyklių pažeidimui. Turiu pasakyti, kad jeigu e, pažiūrėsime tai, ką atliko e, taryba, tai e, šitie klausimai yra esami įtraukti į tekstą. Aišku, yra tam tikras kategorijos, ne viskas tai yra paminėta, bet kalbama apie visus um, pranešimus apie, apie eksporto konteinerius, bet nekalbama ne apie visus pranešimus, bet apie ribotą jų skaičių ir taip, kurie galėtų palengvinti kovą su stukčiavimu. Ir tiesa yra tai, kad taryba e, apima tik tai ribotą tos eksperto, eksporto atvejus. Aš dabar nebe nu, noriu leistis į detalės, bet turiu pasakyti, kad e, taryba neapima visų eksporto konteinerių ir visų jų kategorijų. Ir eksporto konteineriai, kaip sakė ir kolega, ne visi turi nominalius duomenis. Pavyzdžiui, yra apie fizinius judėjimus to koritos konteinerio. Nėra e, konkrečių, tai vadinamų, identifikacinių duomenų, bet jeigu e, tai susėstim su ekspertų turimais duomenimis, jų deklaracijomis, tuomet galima nustatyti, bet manome, kad mes tiekime pakankamai saugiklių pačiame tekste. Ir kaip sakiau vadinėse pastabose, e, ir konfidencialumo klausimus versto paslaptis yra taip pat labai svarbus ir komisijai. Mes visiškai suprantame jūsų požiūrį, jūsų nuomonė, mes suprantame ir pramonės atstovų požiūrį ir šiame tekste mes jau nustatėme saugiklius, tačiau mes esame atviri ir esame pasirenkę peržiūrėti tekstą ir palengvinti sprendimą, kuris atsižvelgtų į domenų apsaugos taisyklės ir taip pat konfidencialumo taisyklės. Tai tiek norėjau paminėti. Galbūt kolega Rais norėtų papildyti mano atsakymą. Galbūt praktinis pavyzdys, kuris nėra susijęs su OLAF kompetencijomis, tačiau tai iliustruoja, kad reglamentas 515 atveria duris kitiems turim, tyrimams. Ir vėliau suteikia galimybę taikyti sankcijas, kurios nėra valstybių narių e, veikimas rytis. Tai yra, pavyzdžiui, nelegalus e, nu, narkotikų e, gabenimas. Jeigu, pavyzdžiui, gabenate kontrabandą, tai pažeidžiate muitinės taisyklės. Tačiau pagal 515 bus vykdamas tyrimas narkotikų srityje. Tačiau šitoje srityje mes sukūrėm pagrindą valstybėms narėms pradėti tyrimą šioje srityje, tai yra gauti daugiau informacijos apie sukčiavimą, nuo, nes nuo 97 metų sukčiavimas keitėsi ir, ir plėtėsi nuo tada, kai tas reglamentas įsigaliojo. Tai yra didelių pokyčių mūtinių srityje, daug kas grindžiama elektroniniais duomenimis, tai yra elektroninė, elektroninės taisyklės jau daugelį metų galioja, tai tikrai reikia eiti į priekį, reikia užtikrinti, kad mes ne, ne, ne, nepraleisim šansų finansų ir toliau kovosim su sukčiavimu. Tai ačiū. Mrs. Gephardt. Sorry, Emily. Thank you. Ja, danke schön. Äh, ich hatte da um das Wort gebeten. Evelyn Gebhardt, ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, prašiau žodžio, bet tikrai nenorėjau atimti jo iš e, pačios pranešėjos, jos be abejo darbas yra pagrindinis ir svarbiausias. Mes čia kalbame ne apie Europos parlamento poziciją trilogo kontekste, nes mūsų pozicija yra labai aiški ir pranešėja, kartu su šešėniais pranešėjais turi galiojimus e, ir pareigą e, tą poziciją ginti bei pateikti, pateikti, pateikti adekvatus rezultatus mums. Apie tai ir nenorėjau diskutuoti, o tiesiog E, užsiminti apie kai ką, ką komisija taip pat paminėjo e, dėl to, kas susijęs su sustikimu laivybos taryboje pasaulio. E, Suformuluota taip konstruktyvios diskusijos, toks lik paraštėse sakinys. Tai tikriausiai reiškia, kad yra dar problemų dėl to, kam bus sutikta prieiga prie duomenų. Taigi tas sakinys yra ganėtinai svarbus, nes eina kalba ne apie nominalią informaciją tiesiog. Ir čia kalbėsime ne tik apie asmens duomenų apsaugą, bet reikia apsaugoti taip pat ir įmonių e, prekių judėjimą. Taigi labai svarbus klausimas yra, kas realiai turės prieigą prie tų duomenų, kas galės e, tuos duomenys lyginti su kitais, kas turės tokią teisę remtis tais duomenis, duomenimis, kokia apsauga numatyta, koks lygis apsaugos tiems duomenims, kadangi įsibrovėliai į sistemas e, informacinės e, puikiai dirba savo darbą Taigi tie klausimai visi irgi yra be galo svarbus ir norėtųsi išgirsti bent šiek tiek daugiau informacijos negu tik tai tas vienas toksai mm, sakinukas šalutinis. Ar komisija norėtų išsakyti savo nuomonę dėl duomenų apsaugos ir dėl suteiktos prieigos mm, prie šitų išsamių mm, pranešimų? Äh, das ist ein absolut äh, richtiger und wichtiger Punkt, äh, den Sie hier vorbringen. Ačiū. Iš tiesų klausimas tikrai labai svarbus ir paprašyčiau kolegos Rais, kuris e, pateikė pranešimą visą, e, išplėtoti tos aspektus. Bet visiškai teisingai pasakėte, taryba ir parlamentas tikrai turi labai budrus būti ir atkreipti dėmesį į tuos dalykus. Bet ponas Raisas pasisakys išsameu dar. Labai ačiū konstruktyvi diskusija e, su pasaulio laivybos taryba nebuvo susijusi su komerciniais duomenimis arba e, mūtinių duomenimis, kai yra susiję su e, verslo įmonių duomenimis, bet mes kalbėjome apie tai, kaip šitie duomenys juda ir kokia yra konteinerių padėtis, kur jie yra. Bet aš sutinku, kad verslo duomenys yra, verslo informacija yra jautri ir mes numatėme reglamente kaip mes suprantame, labai aukštus domenų apsaugos standartus. Tai yra tai atsispindi tekste. Ir žinome, kai kalbame apie įsilaužėlius, tai dėja mūsų laikais tai visur yra e, pavojus, bet reikia užtikrinti, kad mes saugosime duomenis ir mes esame pasirengę tai daryti. kai dėl CSM e, mm, duomenų, tai yra konteinerių duomenų, kurie jūs minėjote, minėjome ir minėjo pasaulio e, laivybos taryba, tai tikrai jie yra prieinami internete visiems, tai yra tiesiog vieš, viešai prieinami ir mes naudojame juos e, sutartise ir tai, pavyzdžiui, 30 procentų konteinerių domenų yra matomi internete. Tai aš tikiuosi e, atsakiau į jūsų klausimą. Ačiū. 30 procentų mm, duomenų susijusių, informacija susijusia su konteineriais yra internete, o 70 procentų nėra. Ar aš teisingai išgirdau? Okay. Uh, um, may, uh, we... Jeigu galima, Mes dar turime kolegą iš e, tyrimų centro, bendrųjų tyrimų centro, kuris yra atsakinga už e, šį projektą ir galbūt galėtų e, dar papildyti atsakymą apie 30 procentų, ponas Cois. Yes, Taip, aš norėčiau paaiškinti, kad vežėjai teikia informaciją apie e, konteinerius savo klientams atvirose interneto puslapiuose jau daug metų, tai nėra slapta informacija, nes nėra kažkokių kalbam apie konkrečius produktus konteineriuose. Taigi, kai duomenys apie pačius konteinerius yra gana atviri ir bet kas gali kreiptis į vežėjus ir paprašyti duomenų apie jų konteinerius. Jau dabar taip yra. Ar atsakė, atsakyti jūsų klausimą, nes mes dar turime laiko ir galite užduoti išsamesnį klausimą. Visiškai teisingai skaitote mano, ver, mano veido išraišką. Iš tiesų negavau atsakymų į man rūpiamus klausimus. Čia dabar žvelgiu į tą vieną skaidrę su pavyzdžių, tuoj susirasiu. Ir dar kartą pasižiūrėsiu ją. Eksportuojamas didelis kiekis cigarečių, konteineris siunčiamas kur nors, paskui vėl grįžta atgal, aišku, norėdama užsimti kontrabandą, tiesiog į kitą konteinerį įdėsiu cigaretes ir tuom viskas baigta. Uh, Čia matyt nėra ką. Ta, ta matyt nereikėtų skirti per nelik daug energijos. Bet kaip ir buvo pasakyta, norėtųsi, kad Europos parlamentas kalbėtų kalba, kurią supras visi piliečiai ir tas pats pasakytina ir apie interneto erdvę. Juk iš tiesų galėtų kilti klausimas, kas apskritai yra ta CMS sistema. Taigi konteineris turi savo registracijos numerį, pavadinimą ir iš X uosto keliauja į Y uostą. Dabar iš Y uosto jau su kitu kroviniu į Z uostą. Pavyzdžiui, yra išsiunčiamas. Arba galbūt atgal į X uostą. Tai kas man iš tos informacijos, jeigu su ta informacija nėra siejamas ir turinys konteinerių. Jeigu informacijos esmė yra tiesiog pavadinimas, aišku, jokių problemų galima ir viešinti, juk ir ant mūsų pašto siuntų tas pats daroma, visą laiką galime sekti, kur, kokioje pasaulio vietoje yra mūsų siunčiamas siuntinys arba tas siuntinys, kurio mes laukiame, bet kaip yra su turiniu, su informacija apie turinį, kaip užtikrinsite kontrolę, jeigu tokių sąsajų nebus. Arba kaip užtikrinsite tuomet tas, tuos informacijos elementus, jų sąsajas ir manyčiau, juk būtent tos informacijos jums ir reikia, norint kontroliuoti padėtį. Taigi apie tai ir klausiau prieš tai. Taigi galbūt e, komisija galėtų atsakyti ir tuomet kreipsimės į pranešėjus ir paiksime diskusiją, nebent būtų dar klausimų. Ačiū, tik dar kartą galiu Jums pritarti jūs visiškai teisingai įvardijote problemą, dėl kur mes tengiamės savo darbą nudirbti gerai ir siekiant kovoti su kontrabanda ir nelegalių prekių gabenimu. Be abejo, CMS sistemą reikia sieti ir su kita informacija. Taigi komisija savo pasiūlyme numatė bendro pobūdžio domenų apsaugos taisyklės, nuorodas į 2001 metų 45 direktyvą be abejo, reglamentą. Ir diskusijų su taryba ir su jumis metu, manyčiau, galime pasakyti, išiškėjo tai, kad reikia ir daugiau saugiklių. Galiu atkreipti dėmesį į tai, kad taryba savo ruoštų teiktame pasiūlyme kadangi įtraukė į savo pasiūlymą ir CMS aspektus, taip pat dar mini ir verslo paslapčių reglamentavimą. Negaliu dabar dar plačiau apie tai kalbėti, kadangi tai yra darybo objektas, bet visgi taryba siekia ir platesnio pobūdžio nuostatų dėl e, elgesio su e, verslo paslaptimis. E, Tada dar kyla klausimas dėl to, kiek valstybės narės turės prieigos prie tų duomenų ir ar tai bus bendro pobūdžio prieiga, kuri bus teikiama, ar tik tai specifinis kai kuriais atvejais. Aš negaliu detaliau kalbėti. Komisija turi suformulavusi savo pirminę poziciją, bet esu atvirai nusiteikusi ir įdėmiai klausausi to, ką jūs kalbate ir, ir manau, kad sprendimą galime rasti, kad būtų užtikrinti išsamus saugikliai, galvojant ir apie verslo paslapčių apsaugą, ir apie vartotojų apsaugą. Kolegė atkreipė dar mano dėmesį į kolegos iš tyrimo, jungtinių tyrimo centro pastabą man čia rodo, tik tai norėtumėt papildyti. Taip norėčiau papildyti, kad valstybės narys ir mūtinės e, įstaigos turės galimybę prieigą prie šitų nominalių domenų, nes jos jau turi prieigą, tai yra jų duomenis. Tai čia iš tikrųjų niekas iš esmės nepakeis, e, bus taip, išliks tokia padėtis kaip yra dabar. Send on her present. Beisa. Hmm? Sorry. Yes, please. The rapporteur. Sorry. <coughs> Žodis poniai pranešėjai. Labai dėkoju už e, tokius naudingus įvairius vaisingus aspektus. Manau, kad e, tai leidžia mums iš naujo apsvarstyti šitą klausimą, nes aš maniau, kad kai e, šis pasiūlymas buvo priimtas per pirmąjį skaitimą, tokia didelė dauguma kad maniau, kad nebus didelių arba net ir jokių problemų, bet problemas visuomet iškyla tada, kai mes nelaukiame ir kai svarstame labai atidžiai. Ir rytoj vyks šešėlinių pranešėjų susitikimas, kitą savaitę pradėsime trilogą.